Deutsch haben wir ja. Einen schönen guten Morgen. Labas rytas, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos. Dėkoju, kad taip anksti ryte susirašėte ir atvykote į mūsų steigiamąjį komiteto posėdį. Neskaitysiu to ilgo komiteto pavadinimo. Tikiuosi, kad visi turintys teisę balsuoti užsiregistravo dalyvių sąraše. Norėčiau priminti, kad SND e, Gomeš atstovauja e, Gomeš. Ferrera. Keis Winberg yra vietoj Krasnodeski molis, kad kato keičia žolį, pats žaliuosius ir Marko Valį vietoj Rolando Pakso. Norėčiau pasakyti, kad tie asmenys jau yra nepakaitiniai nariai, tiesiog pavaduoja mano minėtus asmenys. Šiandien mes įsteigsime komitetą, o po to jau įsteigia komiteto valdyba padės jums išsirinkti koordinatorius. Tikiuosi, kad jūs turite balsavimo korteles, jeigu teks balsuoti. Norėčiau pasakyti, kad kvorumas yra pakankamas. Bent ketvirtis šio komiteto narių turi dalyvauti steigiamajame posėdėje, kvorumas yra, ar niekas neturėtų ką nors pridurti, paprieštarauti, tuomet viskas tvarkoje. Tuomet iš karto pereikime. Taigi, prašau susitelkti, netriukšmauti. Periname prie mūsų specialiojo komiteto pirmininko rinkimų. Prašau pateikti pasiūlymus dėl kandidatūrų. Balts. Ačiū pirmininkė. EPP frakcijos vardu Lamasūr siūlyčiau šio komiteto pirmininku. Norėčiau paklausti salė dalyvaujančiųjų, ar turėtumėte kitų pasiūlymų, atrodo ne. Ar norėtumėte apsiriboti plojimais ir taip išrinkti naujojo komiteto pirmininką? Alan Lamasur yra vieningai išrenkamas šio komiteto pirmininku. Sveikinu. Mes chers collègues, <clears throat> euh, je voudrais remercier Markus. Aš norėčiau padėkoti Markus Verber prieš visas procedūras. Norėčiau iš karto pasakyti, kad siūlomi kandidatai sutinka su savo pareigomis, jeigu jie bus išrinkti. Aš tiesiog norėčiau padėkoti Jums už pasitikėjimą. Tikrai jaučiuosi pagerbtas. Kitų pirmininkų suigoje buvo nutarta, kad turėtume išsirinkti tris vicekomitetus. Taigi renkame pirmąjį vicepirmininką.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 Jūs pateikėte e, deklaraciją dėl interesų konflikto, jeigu niekas neprieštarauja, tiesiog plojimais renkame luką. Aldi frakcijos vardu vis dėlto prašyčiau balsuoti. Taip ir padarysime, balsuosime pakeldami ranką, kas už. Dėl, dėl kandidatų galima balsuoti rankom pakeldami, tačiau jeigu aštuoni pageitautų, tada galima balsuoti kortelėmis. Kas už dar kartą? Kas prieš? Susilaiko. Šeši. Šeši sulaiko. Dėkuoju. E, e, Kolega Lukė balsų dauguma tampa pirmuoju pirmininko pavaduotoju. Prašom užimti vietą prezidiume. Antrasis vicepirmininkas, kas norėtų pateikti kandidatūrą. Dimasija. E, la GUE NGL, NGL uh, e, voulait proposer uh, e, Marisa Mati. GUE ir NGL frakcijos norėjo pasiūlyti Mariją Mati, Mati, Mat, Marisa Matijas kandidatūra. Dėkoju, sako pirmininkas, ar yra dar norinčių pateikti savo kandidatą? Ne. Pone Matijas įvykdė savo įsipareigojimus dėl deklaracijos dėl interesų konflikto. Ar jūs priimate jums teikimą kandidatūrą, jūs asiūlomą kandidatūrą? Taip, tuomet prašyčiau balsuoti, pakeliant ranką dėl šios kandidatės. Dėkoju. Nėra prieštaraujančių, niekas nesusilaikė, taigi patvirtiname. Sveikinu, ponia Matijas. Prašau ateiti ir atsisėsti į podiumą. Dabar trečiojo vicepirmininko rinkimai. Pone Gygolt, ar turite pasiūlymą? Šaliųjų F e, e, frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti Eva Žoly į šį postą. Pirmininkas, dėkoju. Ponios Žoly šiandieną dėja nėra. Ji yra e, kelionėje, e, Europos parlamento vardu išvykusi į kelionę į užsienį, tačiau ji yra įvykdžiusi savo įsipareigojimus dėl interesų konflikto deklaracijos ir mums pareiškė, kad ji neprieštarauja jos kandidatūros e, iškelimui. Taigi, ar galėtume pasiūlyti ją skelti kandidate, niekas neprištraujate, taigi kas už jos kandidatūrą, kas prieš, ar yra susilaikiusių. Taigi skelbiu ją išrinkus. Nors ponios žali nėra čia, tačiau norėčiau pasiūlyti paploti jos garbiai. Jis be abejo Afganistane girdi mūsų plojimus. Dėkoju kolegos. Daugiau nenorėčiau jūsų čia slaikyti, tik tai dar porą dalykų pranešti. Norėčiau pasakyti, kad mūsų laukia tikrai labai svarbus uždaviniai. Mes nuolat būsime stebimi žiniasklaidos ir viešuomenės. Ir turime e, įsipareigojimą e, pateikti ir tam tikrų savo darbo rezultatų ir tą padaryti greitai. Pirmininkų, e, mūsų parlamento pirmininkas e, nustatė mūsų mandatą dirbti pusę metų ir aš manau, kad mums reikia pasinaudoti dabartinę šią akimirką ir jos teikiamų potencialų pasinaudoti visais žiniasklaidoje girdimais e, skelbimais ir naujienomis ir pataisyti tam tikrus faktus, kurie yra e, skelbiami viešoje erdvėje. Mums turėtų pasisekti, pasiekti plataus konsensuso, nepriklausomai nuo mūsų priklausomybės kokiai nors partijai, ar mūsų, e, kokiai nors valstybei nariai, ar mūsų e, požiūrių e, dėl Europos klausimų. Mes visi norime mokesčių srityje įtvirtinti skaidrumą ir teisingumą. Taip pat pripažįstame būtinybę mm, atsisakyti ir panaikinti, pašalinti bet kokią net, nesažiningą praktiką šioje srityje ir aš tikiuosi, kad mums pavyks tai padaryti. Aš manau, kad dauguma taksi komiteto e, nariai yra ir kon komiteto nariai Ir džiaugiuosi, kad Ekon komiteto pirmininkas yra ir mūsų šio komiteto narys. Ir e, visiems kitiems nariams ir šiems nariams e, e, reikės papildyti šio komiteto darbą ta prasme, kad nebūtų jokių, jokio konflikto tarp šio komiteto ir ano komiteto uždavinių įgyvendinimo ir darbo eigos, kad, nes, kad tie darbai nesidubliuotų ir e, viskas, ką mes darysime, būtų įvykdyta veiksmingai ir visiems sutariant. Neketinau čia pradėti diskusijos, tačiau panašu, kad dar norėtų ponas Lamberts pasiskal... pasakyti kažką. Prašau. Ačiū. Aš esu vienas iš iniciatorių šio komiteto įsteigimo ir norėčiau pateikti trumpą savo pareiškimą. Pradžiai norėčiau pasakyti, kad mums visada buvo labai aišku, kad mūsų darbo tikslas turėtų būti pakeisti esamą praktiką. Mes tikrai nesistengiam dabar badyti pirštais kažkuria konkrečia šalį, mes tiesiog kalbame apie probleminės praktikas, kurios paplitusios ES ir už jos ribų. Taigi mūsų darbo tikslas, bent jau kaip jį mato komiteto įsteigimo iniciatoriai, tai yra didesnis skaidrumas ir daugiau teisingumo. Mums taip pat aktualu dirbti kaip įmanoma sparčiau, mes turime pasinaudoti tuo impulsu, uh, Ir iš tikrųjų, jeigu taip atsitiktų, kad mes e, per šešis mėnesius nespėtume atlikti visų savo darbų, tai turėtume prašyti pirmininkų suigos pratesti šį terminą, bet mes turėtume pasistengti viską suspėti nuveikti kaip manoma sparčiau. Ir galiausiai problemos, kurias mes spręsime, yra sudėtingos. E, mes turime gana plačius įgaliojimus ir turime jais pasinaudoti. Aš galiu patikinti įsteigėjų vardu, kad čia nesistengime supriešinti kažkokių jėgų parlamente. Ginčiai dėl to, kas už kas prieš į komitetą jau baigėsi, dabar turim pradėti dirbti. Ačiū. Ačiū. Kągi, iš tikrųjų svarbu mums visiems mūsų darbui dirbti kartu. Mano patirtis rodo, kad e, politikos srityje fizikos dėsniai galioja lygiai taip pat, galioja Avogadro dėsnis. Mes turime pasitelkti visą laiką, kuris mums prieinamas. Tiek, kiek mes numatysime kažkok, tiek ir sunaudosime. Jeigu mes numatytume du mėnesius darbams, e, tai yra du metus dar, darbui, tai tiek ir truktų darbas, kadangi turim šešis mėnesius, tai turim e, įsitelkti. Ačiū pirmininkė, sveikinu Jūs tapus komiteto pirmininku. Mes ES labai rūpinamės autorių teisių apsauga. Ir aš norėčiau pasakyti, kad aš Aldės frakcijos vardu jau rugsėjo mėnesį paprašiau, kad būtų įsteigtas specialusis komitetas dėl mokestinių susitarimų Ir labai džiaugiuosi, kad šitas komitetas buvo įsteigtas ir buvo ne, e, pareikšta iniciatyva e, įsteigti tyrimų darbo grupę. Mes manome, kad galėjome ir išsiversti be šito tyrimo, kadangi galėjome iš karto įsteigti šitą komitetą, kad tangi šitas tyrimas uh, vis tiek parodė, kad komitetas yra reikalingas, kadangi nuolat yra e, susidurėma su e, mokesčių vengimu, agresyvia mokesčių politika ir taip toliau. Ir būtent visus tos klausimus reikia svarstyti parlamente. Jūs teisingai pastebėjote, kad reikia pasinaudoti tuo palankiu momentu kai parlamentas imasi aktyvios veiklos šioje srityje ir parodyti piliečiams, kad mes dirbame jiems prasmingą, reikalingą darbą, bet to su Martin Messerschmidt aš esu parengęs, reng, re, e, e, rengiu pranešimą savo iniciatyvą, kuriame bus e, nubrėžimos e, mūsų veiklos gairės ir Luksemburgė, Hagoje ir kitur numatome mm, e, susitikti su vietos atstovais. Ir aš taip pat norėčiau paprašyti tų, kurie nedirba šio pranešimo rengimo darbuose, padėtų mums, kadangi mes norime sėkmingai įveikti šitą darbą. Très bien. Merci, mon cher. Ačiū, kolega. Kągi, taip suprantu, kad visi esate pasirengę kartu dirbti, atlikti parengiamuosius darbus, kurie reikalingi mūsų visų e, triūsui. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, leiskite pasveikinti Jūs tapus pirmininku Socialdemokratų frakcija labai džiaugiasi tuo, kad šis komitetas įsteigtas ir džiaugiamės, kad e, iš tikrųjų daug frakcijų pritarė šio komiteto darbui, taigi tai yra vienas iš pagrindinių elementų, ko gero, jeigu visos frakcijos šiuo klausimu sutarė, tai yra vilčių, kad dirbsime mes iš vien. Taigi tikrai džiaugiuosi, kad pavyko pirmininkų suigoje sutarti dėl šio komiteto įsteigimo ir kad buvo įveikti visi nesutarimai. Iš tikrųjų, mes esame pasirengę dirbti labai glaudžiai su ekonomikos reikalų komitetu ir mm, manau, kad mūsų bendradarbiavimas bus labai vaisingas šio komiteto komiteto įgaliojimai yra tikrai platus. Konkrečiai e, mes nagrinėsime klausimus susijusius su sprendimais dėl mokesčių ir e, nagrinėsime atvejus, kai tokie sprendimai netitinka sutarties e, dėl ES veikimo nuostatų. Taigi iš tikrųjų mums tenka sunkus uždavinys atlikti šį darbą uh, per mums numatytus šešis mėnesius ir mes turėtume pateikti savo iniciatyvos pasiūlymus. Taigi ne vien turime diagnozuoti lygą, bet ir pasiūlyti e, gydimą. Ačiū. Palts, ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau savo vardu ir frakcijos vardu, PP vardu palinkėti šio specialiojo komiteto valdybai kuo geriausios sėkmės. Iš tikrųjų, artimiausiais mėnesiais bus ypatingai svarbu mums visiems, nepriklausomai nuo priklausomybės frakcijai, parodyti konkrečių rezultatų. Roberto Goltieri kalbėjo apie mūsų veiklos sąsajas su ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, e, ekonomikos ir pinigų, valiut, pinigų komitetu. Iš tikrųjų, mes e, ruošiame teisėkūros pranešimą ir todėl labai svarbu bus bendradarbiauti mūsų komitetui su ekonomikos klausimų komitetu. Aš iš anksto džiaugiuosi tuo mūsų būsimų bendradarbiavimų ir nekantriai laukiu to bendradarbiavimo rezultatų. Tikiuosi, mes padarysime labai geras išvadas, palankės išvadas po mūsų bendradarbiavimo E, etapo. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti jūs ir išrinktuosius pavaduotojus. Šiek tiek stebina parlamento narių entuzijazmas iš galvojant, kad bus pavyks taip greitai išsiaiškinti įdingos mokesčių e, praktikos pavyzdžius, reikėtų priminti, kad žaliųjų frakcijoje buvo pradėta šita iniciatyva, kuri po to buvo išplėtota. Taip pat Reikėtų priminti, kad mes buvome įsteigę tyrimų komitet, komisiją, ta komisija konstatavo, kad labai svarbu išsiaiškinti, kaip yra renkami mokesčiai, kurie nukeliauja ir mes prašėme, kad mūsų komiteto veiklos metu reikia užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Tuomet, kai mes buvome įsteigę tyrimų grupę, prašėme, kad reikėtų užtikrinti prieigą prie įvairiausios dokumentacijos valstybėse narėse, kad e, galėtume užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Taigi, dokumentacijos skaidrumas yra vienas iš svarbiausių mūsų prioritetinių veiklos uždavinių ir kadangi entuzijazmas dabar yra didžiulis, aš tiesiog noriu palinkėti mums visiems, kad tokie pat entuziastingi liktumėme ir po šešių mėnesių ir kad galėtume paprašyti, jog kad komiteto veikla būtų prateis, pratesta. Fox, paskutinis pasisa, pasisakantis. Labas rytas, ponas Lamasų, ir sveikinu e, tapus pirmininku mūsų frakciją. Uh, E, tikrai tik sėkmingai dirbti komitete ir norime, kad mums pavyktų. Laukiu, kol kolega vyks kalbėti telefonu. Taigi, jeigu mes norime, kad mums pavyktų, nariai turi prisiminti, kad mokesčių politika yra išskirtinė valstybių narių kompetencija. Daugelis mūsų čia mano, kad mokesčių konkurencija tarp valstybių narių yra palankus dalykas, tai lemia valstybės sažiningumą ir neleidžia valstybei um, užsigrobti per daug piliečių um, lėšų. Taigi mūsų tyrimų tikslas turėtų būti nagrinėti, kaip kai kurios valstybės narės naudoja mokesčių politiką neteisėtai valstybės pagalbai skirti. Taigi mes turime pasinaud išsinagrinėti, kaip valstybės narės būtent tokiam tikslui taiko mokesčių politiką. Bet jeigu valstybės narės mano, kad e, jos nori daugiau Europos, Europos, kurie priimtų sprendimus ir mokesčių srities e, sprendimus, tai mes e, tikrai nenusileisime taip lengvai tarybai. Manau, kad mūsų laukia sunkus darbai. Paskutinis, paskutinė pastaba. Paskutinis pasisakymas, prašau labai neuždelsti, nes jūsų paties laukia posėdis už dviejų minučių greitimoje salėje. Ačiū. Norėčiau tik pasakyti, kad ponui Foksui mes įteiksime sutarčių kopijas, kur yra uh, Mm, numatyta, kad yra specialios procedūros galiojančios mokesčių politikos rytyje. Ačiū, mes e, taip pat išdėstysime, e, išplatinsime visiems nariams e, konferencijų pirmininkų suigos mums suteiktus įgaliojimus. Prieš jums išeinant, kolegos. Ponas Demasi kalbėjo apie visuotinį entuzijazmą. Aš e, iš tikrųjų tuo nesistebiu, tikrai tai iniciatyva, kurią daugelis sveikina. Ir ko gero visose kalbose yra posakis, kad e, visi pasirengia prisimti pergalę, nuopelnus dėl pergalės, bet ne uh, E, atsakomybė dėl pralaimėjimo, bet mums teks iš tikrųjų gerokai pasistengti. E, kovo 9 rinksime pranešėją, tai vyks Strasbūrė. 9 e, vakarą iš karto po ekonomikos reikalų komiteto posėdžio pakankamai vėlų, bet mes turėsime priprasti prie ilgų darbo valandų. Ačiū visiems.